We... Prašom užimti vietas, manau, galime pradėti posėdį. All, one... Pirmiausiai turiu pasakyti, kad labai malonu su Brianu Simpsonu sėdėti greta, paplokime jam, sako pirmininkas. aišku, prieš Jau kurį laiką, prieš du su pusę metų mes kartu dirbome ir tikrai noriu nuoširdžiai pasveikinti Brianą Simpsoną, atvykusi mūsų posėdį, jisai kaip žinia buvo transporto komiteto pirmininkas. Dabar pereikime prie mūsų darbo tvarkės. Taigi, pirmiausia, koordinatorių posėdis įvyko prieš pat pietų pertrauką. Informacija apie koordinatorių posėdį jau išplatinta. Ir jeigu niekas neturite pastabų, tai iki penktos valandos šiandien koordinatorių posėdžio dokumentai ir sprendimai bus patvirtinti. Dabar pasiūlymas dėl reglamento dėl geležinkelio transporto statistikos nuostatų, dėl krovinių keleivių ir eismo įvokių duomenų rinkimo dalinis keitimas. Čia balsuo, balsavimo reikalas, pradedam balsuoti. Tiksliau, pirmininkas pasitaiso, pasitikslinkime, kaip veikia mūsų visos kortelės. Atrodo, kad vienu nariu per daug. Dabar elektroniniu būdu balsuosime, pradedame balsavimą. Balsuoti baigiame. 32 už, prieš nėra, 2 susilaikę. Pranešimas e, tvirtinamas. Toliau. pasikeitimas nuomonėmis su Brianu Simpsonu. Mes jau pasveikinom jį atvykus pas mus ir aišku jūrų greitkelių klausimas. Jį pristatys Brianas, kuriam suteikėme 15 minučių ir aišku džiaugsimės jo mintimis. Pirmininką. Labai ačiū. Pirmininkas. Na, viskas bus tarko, jeigu Brianas atvyko pas mus. Labai ačiū. Pirmininkė, labai ačiū Maiklai. Labai jums ačiū už šiltus sveikinimo žodžius. Ponios ir ponai, labai džiaugiuosi šiandien galėdamas Jums pristatyti jūros greitkelių detalų įgyvendinimo planą. Tai yra mano pirmoji darbo programa, kurioje apibrėžiama jūrų greitkelių koncepcija kaip apskritai transeuropinių tinklų sudėtinė dalis. Komitete jūs gerai išmanote transeuropinių tinklų politikos reikalus, todėl aš nekalbėsiu apie bendrąją ES transporto politiką, tuos daugelius, daugelį tikslų ir problemų, kurios kyla šioje srityje. Per man skirtas 15-10 minučių. Aš tiesiog pabandysiu Jums pristatyti tą gana didelį dokumentą, kuris ES žargonu vadinasi detalus įgyvendinimo planas ir taip toliau. Taigi, jūrų greitkelių politika. Tai turi tapti prioritetiniu darbu, kad galėtume ją gerai integruoti į ES transporto koridorius. Uh, pat jūrų greitkelių um, pati koncepcija gerai yra aprašyta. Ten reglamente 1315 patvirtintame 2013 metais, o tiksliau jo 21 straipsnėje. Pagal reglamentą jūrų greitkeliai turi prisidėti prie Europos jūrų transporto erdvės sukūrimo ir e, jūrų greitkeliai, kaip jau minėjau, yra ES transeuropinių tinklų horizontalusis matmuo. Labai svarbus dalykas, tai svarbus dalykas, nes dėka jūrų transporto uh, mes pervežame 40 procentų vidaus prekybos prekių ir 75 procentus užsienio prekybos prekių. Taigi jūra juda prekes ir žmonės ir tai leidžia išvengti kamščių mūsų vidaus vandenų kelis, keliuose bei sausumos keliuose. Savai mes suprantama, kad jūrų transportas vaidina labai svarbu vaidmenį, nustatant e, jungtis, jungiant atskiras ES bendrosios rinkos dalis ir jungiant ES su trečiosiomis valstybėmis yra daugiau nei 800 reguliarių RORO tipo jungčių ir konteinerių aptarnavimo centrų. Viso mes turime 400 uostų ir um, nemažai jų sujungtų jūrų greitkeliais. Yra paskaičiuota, kad 2014 metais ES jūrų uostų apyvarta buvo 3,8 milijardai tonų krovinių ir maždaug 3 milijardai tonų yra vežama gilin į žemyną. 79 ES jūrų uostai yra išsidėsta netoli pagrindinių transporto koridorių, bent jau vienas iš devinių. Ir tokie uostai sudaro e, du trečdalius viso bendro Europos e, jūrų uostų eismo. Reikia pasakyti, kad Europos e, jūrų uostai yra tiesiogiai sujungti su maždaug 800 tūkstančių bendrovių ir juose dirba tiesiogiai ar netiesiogiai apie 3 milijonus žmonių. Man yra patikėtas, patikėta Europos jūrų greitkelių koordinatoriaus funkcija. Ir E, ši funkcija man patikėta dar iki praėjusio tra, e, parlamento kadencijos pabaigos. TNT reglamentas numato, kad per dviejus metus nuo uh, mano paskirimo aš turiu jums pristatyti išsamų jūrų greitkelių įgyvendinimo planą, kuris grindžiamas jūrų transporto srityje sukaupta patirtimi bei naujovėmis. Ir būtent todėl šiandien aš atvykau pas Jūs savo Europos parlamento draugus. Šis dokumentas tai tik didelio darbo pradžia, nes Jūsų indėlis taip pat ir valstybių narių darbas bei e, sektoriaus atstovų darbas yra būtinas, jeigu mes norime praturtinti šią politiką tolesniais veiksmais. Po konsultacijų planas taps labai aiškiu dokumentu, kuriuo remiantis ateityje bus plėtojama jūros greitkelių politika. Kitaip tariant, bus e, tuo planu remiamasi e, tvarkant anksčiausius e, ankstyvuosius projektus ir sprendžiant finansavimo klausimą. Dokumentas apima tris pagrindinius dalykus, kuriuos aš apibrėžiau kaip prioritetus. Pirma, aplinka, jūrų transporto integracija į logistikos grandiną, lai, jūrų laivybos sauga, eismo valdymas ir, aišku, žmogiškasis elementas bei mokymai. 2016 metais vyko labai intensyvios konsultacijos su visais susijusiais subjektais, valstybėmis narėmis, Europos parlamento nariais. Kovo ir mėnesį ir gegužę pats surengiau tris forumus kuriame ir išriškėjo tie prioritetai. Taigi, o kam tie susitikimai buvo organizuojami? Ogi tam, kad mes galėtume pasikonsultuoti su visais suinteresuotais subjektais, išklausyti jų nuomonę. Ir dokumentas, kurį šiandieną jums pristatau, atspindi visas tas konsultacijas. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į svarbiausius dalykus. Pirmasis prioritetas - aplinka. Tai labai svarbi sritis ir verta pastebėti, kad laivybos pramonė yra vienintelė pramonė, kurios CO2 išmetimus reglamentuoja pasaulio lygių nustatytos taisyklės. Be to, jūrų greitkeliai ir jų plėtotė gali padėti pramoniai e, įgyvendinti ES ir tarptautinės jūrų organizacijos nustatytas taisyklės. Mes galime padėti e, kovoti su klimato kaita, gerinti oro kokybę, mažinti, mažinti um, sieros išmetimus, nes jūs žinote, yra nustatyti sieros išmetimo kontrolės zonos. Be to mes turime ir toliau žiūrėti, kaip sumažinti suskystintų dujų terminalų a, kaštus tiek saugojimo požiūrį, tiek kitais. Dar vienas dalykas, kad būtina praktiniais žingsniais mažinti taršą, o tai yra ir um, laivų atliekų apdorojimo sistemos, kad būtų galima perdirbti balastinį vandenį, kitas atliekas, taip pat būtinas nuotakas ir panašiai. Yra dar ir atsitiktinė tarša. Turi būti imtasi priemonių bei mokomas personalas, kad galėtume patobulinti saugos lygius visame pasaulyje ir išvengti atsitiktinės taršos iš laivų ateityje. Yra aplinkosaugos kompensacinės priemonės bei e, ekologišką laivybę. Antras prioritetas - jūrų transporto integracija į logistikos grandinę. Antrasis šitas matmuo kaip tik ir skirtas mano paminėtai temai. Ir aš manau, kad jūrų laivybos keliai gali svariai prisidėti prie e, efektyvesnės laivybos ir jūrų uostų operacijų. Ir tai svarbiausi dalykai, nes būtina sujungti transporto koridorius su laivybos keliais. Labai daug tikimasi iš įvairių subjektų. Pirmiausia, jie turėtų um, remti laivybą artimaisiais nuostoliais, padėti plėtoti uostų eismo valdymo paslaugas, patobulinti taip vadinamos paskutiniosios mylios jungtis su uostais, E, padėti toliau formuoti, plėtoti informacinės komunikacinės technologijas, kad laivai, jūrų uostai ir kitos susijusios bendrovės galėtų keistis e, informaciją per suderintą, per saveikę sistemą. Kai kalbame apie atokius regionus ir aš žinau, kad kai kuriems iš jūsų atokus regionai labai rūpi, jūrų laivybos keliai gali padėti pasiekti žemyną, todėl nereikia jų pamiršti. Ir pavyzdžiui, Airijos geostrateginė pozicija šiom, e, tuo požiūriu aktuali ir galima, aišku, e, E, tokiu būdu plėtoti suskistintų dujų terminalus. Trečiasis prioritetas - jūrų sauga, uostų eismo sauga. Čia vėlgi galima atski, išskirti keletą elementų. Tai yra sauga jūroje, sauga jūrų uoste, um, uostų ir laivų eismo valdymas bei mokymas. Pats sąrašas įvairiausių priemonų numato ir tikslus, kurių galima būtų pasiekti dėka jūrų greitkelių programos. Keletą žodžių apie saugą. Būtina paremti nepaprastųjų situacijų planus ir vykdyti pratybas regionuose, kuriuose gali prireikti skubiai evakuoti žmonės. Nebejotinai reikia mažinti ir žmogiškosios klaidos tikimybę, o tam būtina mokyti jūrininkus kad jie vadovautųsi holistiniu požiūriu ir gerai suprastų bendrasias aplinkybės, o ne tik tai išmanytų savo profesinius dalykus. Ir dar vienas dalykas, reikia galvoti apie naujas technologijas ir jų įtraukimą į mokymo planus. Toliau, eismo valdymas. Turime plėtoti jūrų laivybos informacinės technologijas, skaitmeninimą ir informacinės sistemas, e, kurti bendras informacijos keitimus informaciją platformas ir iš naujo pagalvoti, kaip suderinti uh, laivų kapitonų uh, naudojamas sistemas su uh, kranto sistemomis. Dar vienas svarbus dalykas, kad tai turi būti finansuojama iš bendrojo biudžeto. Dokumentas, kurį aš jums pateikiau, yra labai išsamus ir jame išvardyti įvairūs galimi veiksmai pagal kiekvieną iš mano minėtų trijų sričių. Taip pat dokumentas apima nemažai temų, kurias reikia plėtoti, atsižvelgiant į transeuropinių tinklų plėtotę. Per artimiausius 12 mėnesių toliau vyks konsultacijų procesas ir todėl po jo tikiu, kad jūrų greitkelių plėtota bus kryptingesnė ir konkretesnė. Aš ketinu labai glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu, valstybėmis narėmis ir sektoriaus atstovais, kad būtų galima uh, tobulinti numatytas svarbiausias priemonas, kurios turėtų būti finansuojamos iš jūrų greitkelių plėtotai skirto fondo lėšų. Uh, Dar vienas dalykas, kai kurie dokumento skyriai yra skirti duomenų rinkimui. Aš sieksiu, kad būtų surenkami visi pagrindiniai e, duomenės ir tokiu būdu bus užpildytos spragos, kurios dar matomos, nes mažai duomenų turime apie laivybos ir aplinkosaugos sąsajas, pavyzdžiui bet surinkus duomenis bus galima geriau dirbti ir, aišku, vėlgi duomenų rinkimas ir šis darbas bus vykdomas iš bendrojo jūrų greitkeliams skirto biudžeto. Dar keletą žodžių apie finansavimą. Ir transeuropinių tinklų ir CEF fondas investavo jau bendrai 651 milijoną eurų. 2015 CEF paskelbtas konkursas vis dar tebe vyksta, rezultatai bus žinomi po poros dienų. Tačiau jau dabar akivaizdu, kad e, bendras biudžetas kažkur sudarys 280 milijonų, o iš jų 150 milijonų bus skiriamas anglaudos šalims. Tai labai ženkli suma, kuri virs ženklia parama ir reikia galvoti, kad jūrų greitkeliams uh, E, bus teikiamas prioritetas, tačiau bet kokių veiksmų neužteks, nes dabartiniu metu yra labai daug įvairiausių uždavinių, kuriuos tenka spręsti CEF kontekste. Ir greičiausiai e, labai daugelį projektų teks atmesti. Aš manau, kad e, esminį vaidmenį suvaidins tarpinę daugiametės finansavimo programos e, peržiūrą, nes tada bus aišku, kiek gerai jūrų greitkelių um, tikslai, programa yra integruota į susijusias politikos sritis. CEF dotacijos išlieka svarbiausių finansavimo um, šaltinių. Uh, ir detalus įgyvendinimo planas kaip politinis dokumentas padės užtikrinti, kad bus atrenkami tik patys geriausi projektai, kurie atitiks mūsų ilgalaikės perspektyvos tikslus. Todėl, gerbėmiai komiteto nariai, norėčiau, kad jūs paremtumėt mane, mano darbe, ir paremtumėte jūrų greitkelių plėtotės koncepciją, kai prasidės diskusija. Dokumentas, kurį aš Jums pristatau, tikrai turės didelės reikšmės plėtojant toliau ES jūrų transportą. Daug duomenų jau surinkta apie jūrų greitkelius e, ir tai rodo, kad mes e, sukaupėme patirties. Tie duomenys taip pat reikalingi, kad būtų įgyvendinami maždaug 80 e, šiuo metu vykdomų projektų. Detalus įgyvendinimo planas be kitako atspindi ir įvairias nuomonės, bei yra visai geras pagrindas tolesniai išsamei darbo programai, kuri padės užtikrinti įvairių planų tarpusavio sąsajas, kalbant apie devinių strateginių transporto koridorių tinklo plėtrą. Taigi, aš manau, kad ta strategija bus naudinga ir dabar noriu padėkoti visiems uždėmesi. Present... Jums leidus norėčiau oficialiai pristatyti detalų gyvenimo planą, pirmininkė. Esu tikras, kad iki penktos šio vakaro valandos jūs viską perskaitysite. Na, iš tikrųjų, kadangi jūs toks puikus mokytojas, aš tikrai perskaitysiu ir išmoksiu viską mintinai. Ačiū. Buvo didelis malonumas jūsų pasiklausyti, jo lab, kad baigėte viską tiksliai laiku. Iš tikrųjų, 25 metų patirtis Europos parlamente duoda savo. Taigi dar kartą ačiū. Dabar pirmiausiai kalbės Infana Kamp. Pala, pala, pala, pala, vieną minutėlę, sako pirmininkas, tuo uždės ausinės mūsų pranešės. Labai ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėl procedūrinės tvarkos. atrodytų, kad pono Simpsono pranešimas buvo išplatintas elektroniniu paštu, tačiau, kiek man žinoma, niekas tų kopijų dar negavo. Mes turime kito pranešimo kopiją, taip, ją gavome sėkmingai. Tačiau pono Simpsono pranešimo mes nematėme. Taigi paprašyčiau atsiųsti kopijas man ir ponai Kut. Tiesą sakant, būčiau dėkingas gavęs ir atspausintą kopiją. Iš tikrųjų pranešimas labai svarbus, labai įdomus. Be abejo, tai nesumenkina Ponsumsono nuopelną. Aš tikrai noriu padėkoti už tokį aišku ir gražų pranešimą ir už tos akcentuotus tris pagrindinius dalykus. Um, be abejo, tvarumas yra labai svarbus aspektas ir aš sudomėjęs klausiausi jo pranešimo. E, klausiausi to, kaip e, jūsų darbas e, siejasi su EMO veikla teko girdėti daug įvairių pareiškimų apie darnumą, tvar, tvarumą ir panašiai. E, ir aš tikrai norėčiau išgirsti papildomai, kiek šioje srityje jūsų veikla persidengia arba siejasi su to, ką daro jėmo. Na, o antras klausimas būtų būtent apie jūrų greitkelius ir kaip jie gali būti sujungti su kitomis transporto rūšimis. Tai irgi veikiau klausimas, kadangi jūs, rodos, užsiminėte apie tam tikras sąsajas su, pavyzdžiui, sausumos transporto rušimis, gal galite kažką tai tarti ir apie mm, vidaus vandenų kelius ir kaip jie galėtų tilpti visoje šitoje sistemoje. E, pavyzdžiui, E, vienas iš pavyzdžių būtų Konstanca, Konstancos uostas ir e, Dunaus upė vyksta laivybė, tačiau norint sėkmingai transportuoti prekes krovinius iki vieno, sakykime, reikalingas pastovos vandens lygis. E, taip pat norėčiau išgirsti, ar galite ką nors papasakoti apie um, darbuotojų trūkumą. E, kadangi iš tikrųjų panašu, kad šiaip jau nemažai žmonių bando patekti šitas darbo vietas, tai yra puikiai mm, darbo sritis, atlyginimai gana geri ir panašiai, tačiau ar jums teko susidurti su ta priešinga tendencija, kad būtent trūksta darbo jėgos, trūksta kvalifikuotų darbuotojų ir taip pat e, tuose dalykuose, kur jūs paltėte, tuose trijuose mm, punktuose, jūs nieko nepaminėjote apie investicijas į infrastruktūrą. Uh, Ir būtų gerai taip pat išgirsti, kada galima tikėtis lėšų, kurias bus galima investuoti į uostų infrastruktūros gerinimą. Taip pat norėčiau paklausti, e, kaip e, taisėsi su EFSI iniciatyva, nu, kad Europinės priemonės um, propaguotojai labai suinteresuoti, kad nenutrūktų investicijos į uostus. Ir vėlgi, Kaip Jūs matote tą galimą sąveiką arba persidengimą tarp CEF ir FSI? E, na ir e, baigdamas galiu pasakyti, kad šitie klausimai turbūt rūpi ne vien tik tai man, bet ir kai kuriems mano kolegoms. Na kągi. Ačiū, sveiki, Brianai, labai malonu čia matyti. sėdite beveik ten pat, kur ir anksčiau sėdėdavote. Puiku, tikrai džiaugiuosi Jūs matydamas. Noriu padėkoti už puikų pranešimą. Manau, kad e, visi, kas e, čia dirbo šiame komitete anksčiau, žino, kad e, jūrų greitkelių klausimas nėra toks jau lengvas ir ne visada lengva jį prastumti per kitas institucijas. E, E, pavyko kažkada tai įtikinti komisiją, kad paruoštų savo pasiūlymus, e, tačiau niekas nebuvo tikras, ar reikalai pajudės. Tačiau dabar panašu, kad viskas juda. Idėja iš tikrųjų puikia ir e, džiugu, kad atsiranda tam tikras variklis šios rytie. Na dabar, grįžtant prie klausimo, mes kalbėjome kažkada su jums apie įvairius tikslus, kurie jūros greitkeliu susijęto su kai kuriais kitais transporto projektais. Ir e, dabar norėčiau paklausti, ar turite kokios nors patikimos statistikos, pavyzdžiui, e, e, kada bus kokių nors statistinių duomenų apie LNG e, prieinamą uostuose. Žinau, kad gana specifinis techninis klausimas, tačiau vis dėlto galbūt jūs turite kokių nors duomenų, kokios nors informacijos e, galbūt komisija pateikė nors, kokios nors informacijos. Ir kitas klausimas būtų apie įvairius maršrutus. Manyčiau, kad e, kai kalbame apie labiau pietinius ir rytinius e, e, maršrutus, taip pat šiaurės, kadangi šiaip jau daug tokių maršrutų yra šiaurės Baltijos jūroje, tačiau kalbant apie pietinės jūras, man atrodo, kad būtent ten šitie greitkeliai driekiasi palei pabėgėlių judėjimo trasas. Vėlgi, ar manote, kad e, dirbdami šioje srityje, pietinėse jūrose, būtų galima kažkokiais tai būdais pagelbėti ir pabėgėlių problemai? Kągi, aš noriu pasakyti, kad atsakant į bent jau vieną iš klausimų dėl išsiuntinėjimo, tai mes išsiuntėme um, elektroninę žinutę su nuoroda ir pagal tą nuorodą jūs tikrai galite prieiti prie dokumento. Mes tengiamės apseiti be popierių, be spausintų popierių. Um, na, pats Kramer sako, kad jūs kartais esate be abejo mažumoj. Kągi, Branė, aš taip pat labai džiaugiuosi matydamas. Uh, čia ir e, džiaugiuosi išgydęs tokį išsamų pranešimą, be abejo, man sun... taip pat nepavyko pamatyti šito dokumento, aš nežinau, ką Michaelis jau ten uh, turi, ne? Tačiau šiaip ar taip mm, užduosiu porą klausimų. Vienas tai būtų šios srities derinimas su kitomis es finansavimo programomis. Uh, Dernimas su es finansavimo programomis e, yra svarbis rytis. Jūs kalbėjote jau apie e, e, Connecting Euro Facility, vadinamai CEF fondą. E, ir tai yra iš tikrųjų svarbus aspektas. Ar matote kokią nors galimybių, pavyzdžiui, jūrų greitkelių iniciatyvas ir jų finansavimą sieti su Junkerio iniciatyva? Taip pat kitas klausimas dėl geografijos. Gal galite mm, pasakyti, kur yra sukaupta daugiausiai galimybių tai jūrų greitkelių plėtrai, e, ypatingai vertinant pagal atskiras jūrinės valstybės. Ar matote, kad kažkur tai yra, sakykime, padidintas poreikis, padidinta paklausa, e, o galbūt tam tikrose kitose jūrose tas transportas nėra toks intensyvus ir neišnaudojamas visos jūrų greitkelių e, iniciatyvos. Kągi, ačiū, toliau Gisne Maisner. Ačiū pirmininkė, noriu Brainai padėkoti už pranešimą. Visi, kas jūs pažįsta iš praeities, iš tikrųjų žino, koks jūs esate puikus ir draugiškas asmuo ir kaip jūs puikiai dirbate savo darbą. Taigi labai malonu jūs vėl matyti. Na, dabar perėsiu prie sunkoko klausimo, kurį noriu užduoti. Svarbu, turėti prioritetų, tai yra svarbu jūsų veikloje iš tikrųjų. Bet kyla klausimas, kokios įtakos gali koordinatorius e, turėti šiame procese. Pavyzdžiui, tvarumo aspektas yra labai svarbus. Ir dar ką noriu pasakyti, kad Baltijos jūroje ir Šiaurės jūroje esama tam tikrų sričių, sieros emisijos mm, sudaro tik tai 0,1 procento. Ir ar galima būtų kažkokiais tai būdais pasiekti, kad tokios pat žemos emisijos, ta geroji patirtis būtų perkelta ir kitas jūras, e, tarkim, viduržėmė jūra. Jeigu galite, ką nors pridurkite šiuo klausimu ir toliau LNG. Gal galėtumėte šiek tiek spustelėti, kad LNG ir kitos e, aplinkai draugiškos e, iniciatyvos būtų sparčiau gyvendamos. Pavyzdžiui, alternatyvaus kūro paieška laikotarpį 2020 metų. Na ir e, dar trečias klausimas, kalbant apie aplinkai draugiškas priemonės, reikėtų pasakyti, kad esame dar uostų, kur nėra tinkamų įrenginių um, panaudotam vandeniui surinkti iš laivų e, įvairioms nuotekoms arba techniniam vandeniui. Taigi, ar galima būtų tikėtis, kad e, bus įgyvendinta iniciatyva, kuri šiaip jau numatė, kad visi uostai turėjo būti aprūpinti tokiamis priemonėmis, tokiais renginiais iki 2015 metų, bet to nepavyko padaryti. Ar galima būtų kažkaip e, pasirūpinti, kad vis dėlto tie nutekamieji vandenys būtų tinkamai tvarkomi. Ir galbūt čia skaitmenizavimas ir technologijos taip pat galėtų padėti. Na ir dar e, noriu paklausti apie mokymus, apmokymą, kiek koordinatorius gali čia kažką tai įtakoti. Man pačiai teko susidurti, mes nemažai siūlėme įvairių iniciatyvų mokymų srityje ir manau, kad iš tikrųjų jūrų greitkelių srityje irgi galima imtis tokių iniciatyvų, daug ką galima nuveikti, bet reikia kvalifikuotų žmonių. Reikia pirmiausia žmonių, kurie galėtų e, tai suteikti. Na ir pabaigai, e, kaip jis melis sakė, migracijos bangos. Mes šiame komitete girdime kad e, migrantų srautai daro tam tikrą įtaką ir transporto tinklams, skiriams maršrutams ir tai yra labai svarbus dalykas, kurį reikia nagrinėti ir šiame kontekste. Mes be abejo pirmiausia kalbame apie viduržėmę jūrą, e, apie tas e, zonas ir regionus, kur yra intensyvi ir laivyba, ir migrantų intensyvus judėjimas. Toliau, ponė Kilnan. Ačiū. Ačiū koordinatorius Simpsonai. Turiu vieną klausimą. Kalbant apie šiaurės dimenciją šiaurės rytų maršrutus ir šiaurės jūrų kelio kūrimas be abejo yra aktuolus ir įdomus šiauriniams valstybėms narėms. Kaip, kaip koordinatorius matote šituos maršrutus visame jūrų greitkelių tinklo kontekste? Nes dabar žemėlapis tarsi baigėsi prie piečiausių Švedijos ir Suomijos sienų. Šiauriniai regionai iš vis net nepatenka jokių žemėlapus, tačiau e, manau, kad ateityje ir palį šiaurinės sienas drieksis svarbus jūrų maršrutai. Ačiū. Taylor. Ačiū, pirmininkė. Aš be abejo turiu prisijungti prie visų dėkojančių Brianų Simpsonui <laughs> klubą. Uh, Taigi iš tikrųjų ačiū už pranešimą. Aš atsiprašau, dar neturėjau galimybės jo viso perskaityti. Na, pirmadienį, pirmadienį, kaip sako, viskas kitą savaitę, nors nemėgstu aš tos dienos. Bet kuriuo atveju, ačiū už pranešimą. Ir užduosiu paprastą klausimą, tiesą sakant, kas vyksta jūrų transporto. Um, srityje, kai kalbame apie keleivinius laivus, tai yra keltus, kruizinius laivus ir panašiai. Ir kiek jūsų koordinacinis darbas liečia tarp valstybinę laivybą, ką jūs galite pasiūlyti, kokiu iniciatyvu galite simtis, kad šitos priemonės būtų plačiau taikomas būtent keleivių transportavimo jūromis srityje. Klaudija Montoreta Gujar. Labai ačiū. Ir aš. Noriu pasakyti, kad tai, ką Pameistrė sakė, tie, kas jūs neturėjo garbė sutikti, tai dabar turės tą galimybę. Aš tikrai esu gana nauja parlamente ir tik tai dabar turėjau progos susitikti ir džiaugiuosi, kad būtent jūs kalbate šią temą, tai yra apie jūrų greitkelius. Tai iš tikrųjų labai svarbi mums visiems tema. Ir yra trys dalykai, kuriuos aš norėčiau paliesti. Uh, kalbant apie žaliasias arterijas arba žaliuosius transporto koridorius ir LNG. Tai yra skistintų dujų panaudojimą. Aš manau, kad čia reikia užtikrinti deramą finansavimą ir galbūt galite šiek tiek plačiau papasakoti, ką jūs manote, kas jums žinoma ir ką jūs manote apie e, skistų dujų panaudojimą kaip alternatyvaus kūro laivyboje. Na, o kalbant apie keleivinių laivų ir kruizinių laivų saugą, manau, kad mes turime sureaguoti į tuos, tuos dalykus, kurie yra netidėliotini, ypatingai kiek tai susijęs su uh, turizmu ir keliaivių judėjimu Europoje. Ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad jūs minėjote izoliuotus tam tikrus regionus ir taip pat salų teritorijas. Mano šaliai, Portugalijai, pažiūrėjau, tai yra labai svarbus klausimas. Mes norėtumėm, kad būtų užtikrinam gerą salų jungtis su žemynu galbūt panaudojant kažkokį tai bendrą europinį planą tokioms jūrinėms teritorijoms sujungti. E, būtų puiku išgirsti bet kokių papildomų minčių, ką Jūs manote apie salas ir nutolusias teritorijas. Toliau, skirkos. E, dėkoju. Aš neturėjau galimybės praeitie sutikti su ponu Simpsonu. Aš irgi esu naujas, tačiau daug gero girdėjau, taip pat sudariau puikius diskaitydamas e, šį dokumentą, kuris parengėte, iš tikrųjų jame paliesta daug svarbių temų. Kalbant apie navigacijos e, ekologizavimą, taip sakant, mes matome, kad keičiamos kūro rūšis, keičiamas atnaujinamas e, laivynas, pakeičiant naujesniais, mažiau taršiais laivais ir tai yra puikios iniciatyvos. Taip pat aš mačiau paminėtą specialią programą, kur kalbama apie naujo tipo laivų panaudojimą, laivų, kurie būtų būtent e, statomi europinės laivų statymo įmonėse. Ir tai yra puikia mintis, e, kadangi iš tikrųjų turėtumėm skatinti ir savo gamintojus, atnaujindami savo laivynus. Kalbant apie Junkerio planą, esama e, tam tikrų konkrečių problemų susijusių su šitos finansinės priemonės panaudojimu, ypatingai jau kalbame apie rizikinkesnės sritis. Kol kas Graikijai buvo patvirtinta tik tai viena investicija, žinote turbūt visi apie tai. Taigi iš esmės kyla klausimas, kaip visą tai padės kurti na, savočką sanglaudą, gal taip pavadinkime ją. Tai yra, kaip būtų galima E, sujungti ir suartinti, tarkim, finansiškai silpnesnius regionus su stipriais regionais ir kaip e, geografiškai priartinti įvairias teritorijas, ypatingai jau kalbame apie izoliuotas teritorijas, salas ir panašiai. Manau, kad visi turime aiškiai suprasti, jog jūrų greitkeliai čia tikrai vaidina labai svarbu vaidmenį. Tai nėra vien tik tai ekonominis vystimasis. E, jeigu tie jūrų greitkeliai pradės realiai veikti, tai iš tikrųjų tas ir prisidės prie ekonomikos kūrimo, bet iš tikrųjų mm, iš esmės kalbam apie patį išgyvenimą šitų teritorijų ir jų gyventojų. E, kadangi iš tikrųjų tokie jūrų greitkeliai yra net savočkos arterijos, kurios mm, aprūpina uh, tas nuošalės teritorijos mm, ekonominių kraujų, sakykime, taip ir leidžia jiems išgyventi. Taigi, iš tikrųjų, vis tai labai svarbu, kada kalbame apie jūrų greitkelius. Jackie Foster. Mm, pirmininkė, be abejo noriu pasveikinti Brainą, mūsų buvusį pirmininką. Na, iš tikrųjų, kas kintaikis, kadangi be abejo aš sveikinu šitą pranešimą, tačiau mes šiame komitete jau seniai suvokiame jūrų sektoriaus reikšmę. Ir šitą iniciatyvą tikrai yra labai sveikintina. Per pastarąją dešimtmetį mes matėme savočką sektoriaus augimą ir krovinių srautų padėjimą ir keleivių. Ir tai yra puikiai mintis, puikiai idėja ir aš galiu tikrai pasveikinti, kad dabar siekiama viską privesti prie galutinio taško, prie galutinių rezultatų. Aš pati atstovauju Liverpooliui, kuris yra iš tikrųjų vienas svarbesnių pasaulio uostų. Ir aš labai artimai dirbu su jūrų laivybos sektoriumi, kada grįžtu į savo šalį. E, pavyzdžiui, vienas iš tokių projektų yra New Atlantis projektas ir norėčiau išgirsti, ar tikrai bus taip, ar tikrai Portugalija ir Prancūzija prisijungia prie šio projekto, kadangi, kadangi be abejo e, tai labai svarbu laivybė Atlantė. Ir taip pat ar šitas projektas bus pradėtas 17 e, metų sausio mėnesį. Norėjau, Brainė, paklausti, ar viskas vyksta pagal tvarkaraštį, kaip numatyta. Ir taip pat, e, jeigu galvojame apie finansavimą, ar turite kokiu nors bent preliminarių skaičių, kaip visa tai bus finansuojama. Be abejo, projekto kaštai turbūt auks. Dabar kalbame tik tai apie e, projekto pirminę stadiją, iniciatyvą čia su trijose vietose, o toliau matysim. Panas Liberatskis, dėkuoju, ponė pirmininkė, e, mielas Brianai, žiūriu į jūs ir man norisi nekalbėti vien tik tai apie e, parlamentą, nes gyvenimas už parlamento ribų jums e, yra tinkamas, tai sveikinu. Taigi e, su dideliu malonumu peržiūrėjau šitą dokumentą ir koks man įspūdis susidarė. Na, jūs esate teisi, teisus, kai norit sukurti kažką tokio, na, kad jūrų greitkelį tai yra kaip pramonė, kaip, kaip, kaip verslas. Ir dabar tavo dilema, ar višta ar kiaušinis, kas pirma, čia reikia skirti. Ir matau, kad šitas mm, dokumentas ir leidžia sukurti galimybės potencialą ir pasiūlyti, na, įtraukti mūsų, į mūsų Europos transporto sistemą tos greikelius ir dėl to turime instrumentus, priemonės, kurias galėtume pasinaudoti, panaudoti ir Connecting Europe Facility ir e, Europos strateginiai investicijų fondai ir, fondai. ir mano ir pasiūlymas ir klausimas. Ir e, per šitą jūrų greitkelių projektą gal mes galėtume e, daryti spaudimą valstybėms narėms kad jos investuotų į tai, kad būtų galima užtikrinti geresnę prieigą prie, prie uostų, geresnę galimybę patekti į uostus. Tai yra e, e, ir kad būtų e, prieiga ir sausumos keliais, ir geležinkelių, ir sausumos keliais. Ir čia aš manau šiek trūkumą pusiausvros, nes yra žemėlapiai. Ir ir e, fin, žemėlapėse, finansuose ir visur kitur Baltija liko, Baltija liko pakrašty. Ir aišku, yra tam tikros šakos vesdančios į Baltijos jūrą, bet e, pastebėjau, kad penktam ir šeštam prieduose stulama kvotas ir ten, kur yra pavadinimas tiesioginiai. Klaipė Dorostokas. Uh, e, Gdanskas, na, nėra, pavyzdžiui, iš Čečino ar Vagdynės uostų. Na, aišku, kiekvienas yra, turi savo Liverpoolį, mano Liverpoolis yra Šečinas ir tai yra kvota 25 milijonai eurų iš šešių e, tūkstančių e, iš TNFT ir 600 milijonų iš e, priedų. Tai taip švelniai tariant, yra nedidelis kiekis. Ir klausimas, ar manai, kad galima būti šiek tiek daryti spaudimo, nes aš manau, kad mm, vyriausybės neįvykdo savo projektų ir, pavyzdžiui, Lenkijos vyriausybė tai ne. Ir čia tas projektas yra kaip vizija, kaip koncepcija, Europos transporto erdvės, vieningos erdvės koncepcija. Ir taip pat short shipping ir e, jūrų greitkelių klausimas. Tai yra tokie esminiai sudėtiniai elementai. Dėkuoju. Vielen Dank, jetzt Marie-Christina Onotu. Ačiū, Marie-Christina Onotu. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė Simpson. Na, aš nesu jūsų fanų klube, kol kas e, netapu, bet tikiuosi, kad taps ateityje. Na, aš esu šiek tiek skeptiška, bet e, kai dėl jūrų kelių greitkelių e, savokas sukūrimo, su, su aš manau, kad iki numatyto termino nežinau, ar galime jo bus pasiekti. 2001 metais komisija buvo įsitikinusi, kad e, jos m, kad, kad jūros tai bus alternatyva sausumos transportu, tai yra gerai. Ir krovinių transportas, jeigu mes neskaičiuosim trumpų atstumų, tai jau yra tinkamai išvysti, labai plačiai išvystyta. Ir, na, kol kas dar projektas iki galo nėra įvykdytas, bet 11-13 buvo skirta porą milijardų eurų ir 400 tūkstančių iš komisijos ir taip pat iš Europos, tai yra iš Europos mokesčių mokėtojų. Na, aš kalbant apie Prancūziją, aš turiu pasakyti, kad pusiausvyra nėra labai tinkama. Ir, e, pavyzdžiui, Ronas, Anazeras e, buvo e, pradėto eksploatuoti devintais, o paskui po kelių keturių metų uždarytas. Na, ta e, linija nebuvo rentabili, 21 milijonas eurų per metus. Ir tikrai ryšys buvo atnaujintas tik tai 15 metais, bet tai kokiam laikui ir tai žinote. 14 pabaigoje buvo uždaryta linija tarp e, Briugė Bilbao ir mm, Spitrop Niderlandų kompanijoje e, e, valdė. Aišku, jūros keliai, na, aišku, yra apgalėtini kol kas ir jie dar laukia savo tikrosios ateities. Ir ir skirta pinigai, bet jie buvo išlysti tuščiai. Ir dabar e, kelių, e, sausumos kelių transportas su jo konkuruoja e, ir taip pat dar ir prisideda transportas iš rytų Europos, o jūrų transportas yra neišvystytas iš, su mažom išimtim tikrai. Ir aš labai, aš manau, kad labai gaila. Tikrai jūsų pagalba reikėtų keisti šitą reiškinį. Äh, jetzt Lucy Anderson. Dėkuoju, Lucy Anderson. Malonu Jūs matyti čia, aš sutikau su Vim, kad šitas pranešimas yra 170 puslapį ir toks, toks, toks pranešimas na, yra tikrai reikalingas, ar galėtumėte gauti papirinį variantą, kad turėtume jį kabinetuose. Porą pastabų dėl pranešimo aplinka yra pirmas prioritetas, ir mes norime padidinti laivybą, švarę laivybą, jūrų greitkelių projektų pagalba, o kitų atveju tai, nes tai yra mūsų ekonominis interesas. Ir mm, buvo seminaras dėl NOX išmetimo, ar jūs tai minite savo pranešime ir koks yra, e, kokia yra reglamentavimo struktūra. Ji nėra tokia griežta kaip e, kitų išmetimo atveju. Ir aš norėčiau žinoti, ar jūs turit kažkokią nuomonę apie šitas klausimus, ar galima tai įtraukti į ateities planus padėti, padidinti finansavimą, pramonės finansavimą šitoje srityje. Ir čia galbūt politinis klausimas, jūs nebe politikas, bet vis dėlto noriu žinoti, kaip vyksta diskusija dėl, dėl išmetimų, dėl laivybos, dėl taršos ir ar tai e, atsispindi kampanijoje dėl švaraus oro ir ypač klausimas dėl žmonių, kurie gyvena pakrančių zonose, miestuose ir ostuose. Ir žmonės nori kelinių e, maršrutų ir jie nori laivybos, bet nori švarios laivybos, nenori tokio oro kaip Southamptone ar kitose e, pakrančių miestuose, kad oras užterstas išlieka. Ir ar šis projektas atspindi visus šitos klausimus ir jeigu tai būtų, tai būtų gerai. Ačiū. Ačiū Inesa Jalasandera. Dėkuoju, pirmininkė. Na, sveikas sugrįžęs, Brianai malonu Jūs matyti. Aš taip pat norėjau pasakyti, kad neperskačiau šito pranešimo, kadangi gavom tik skaitmeniniu formatu. Ką norėjau paklausti? Tiesa, kad greit, jūrų greitkeliai yra viso paketo dalis siekiant sumažinti transporto poveikį aplinkai tačiau turėjo e, padidinti jūrų transportą, gabenimą jūromis, nes tai yra, tai yra m, mm, pigiau. Na, Europa yra kaip mm, dalis Europos yra kaip pusiasalis apsuptas jūrų. E, o mes naudojame jūrų kelius greitkelius. Ir aš norėjau paklausti, kaip, ką Jūs manote, kaip galima geriau panaudoti jūrų transportą? Ar galime tai susijęti su uostų reglamentu? Ar na, kaip jūrų greitkeliai galėtų patobulinti uostų reglamentą? Ir aš tikiuosi, na, bus geriau arba plarščiau, bet e, atrodo, kad e, šitie du dokumentai eina paraleliai, lygiai grečiai. Taigi, aišku, norime, kad teisės aktas šitoj srity būtų naudingas. Ir kas atsitinka su jūrų greitkeliais, kalbant apie kaimininį šalis, pavyzdžiui, Šiaurės Afrika, ir greitkeliai, kurie kerta, kerta viduržymė jūro ir kaip Boguslavas minėjo, yra ir Baltijos jūros regionas, ir rytiniai regionai, toliau EFSI regionai. Na, mes dabar tik tai, tik tai žiūrime pirmas, pirmą peržiūrą ir ar EFSI gali būti teigiamas vystimos aspektas ar ne. Uh, Mes norime sektorinių platformų jūrų greitkeliams. Norime, kad tai būtų patrauklesnis projektas. Galbūt e, tokia platforma galėtų dirbti, padėti mums e, užtikrinti sinergiją, dirbant su vidiniais estais, uostais ir e, taip pat užtikrinti ir telekomunikacijų sektoriaus sinergiją. Ir ponas Katainen nu, patikė gairis pozityvioms sinergijoms, e, kad jas būtų galima kurti EFSI pagalba ir fondų pagalba, struktūrinių fondų pagalba, ar e, struktūriniai fondai galėtų prie to labiau prisidėti. Būčiau dėkinga, jeigu taip atsakytumėt. Dėkoju. Aš taip pat esu sąraše. Kaip jūs žinote, na, visų pirma, mes kalbėjome apie išmetimus ir geriausias būdas jas sumažinti. Paprasčiausiai, na, na, buvo kalbama apie, apie apie kūrą, bet tai atsispindi kainoje. Pavyzdžiui, dizelis, aišku, naudojamas, bet taip pat yra ir mazutas ir kitos kūro, skisto kūro rūšis. Vėlgi, aš nežinau, ar jūs žinote, bet kai mes buvom pietinėse salose, mes aplankėme uostą, kuris buvo pastatytas už ES pinigus, kainavo milijonus, bet dėja buvo to vietu taip vėjuota, kad to uosto nebuvo galima naudoti. Tai kaip e, galime išvengti, kad tokie na, netinkami dalykai nepasikartotų. Ir jeigu, pavyzdžiui, išleidžiami pinigai ir negalime pasinaudoti to projektu. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie kruizinius laivus. diskusijose paaiškėjo, kad emisijas turėtų būti sumažinus 5 procentais iki 20, tai tikrai jie nori sumažinti išmetimus, nori naudoti labiau ekologiškus laivus. Ir jie teigia, kad plenėse laivuose, būtent mūsų aplankyto e, kruizinio laivo menedžeris, jie sako, kad yra ir jie rušiuoja atlikas, yra tas vadinamas grey water ir black water, tai yra atlikos ir nuotekos ir. E, ja, die Regel ist ja so, wenn er ir būtinis vanduo. Ir um, tą patį gal ir uostai galėtų daryti kai uost, laivas yra uoste, tvarkoj, bet kai laivas yra jūroje, už šešių, pavyzdžiui, kilometrų nuo pakrantės, nuo bet kokio uosto, tai jis negali e, to vandens taip e, rušiuoti. Tai klausimas, koks naudingas toks atskirimas esant jūroje arba uoste? Ir kaip galim užtikrinti, kad į nuotekų sistemą nepateks atlikos, kurios ten neturėtų patekti. Taigi yra vienas uostas Europoje, Hamburgas, kur turim e, galimybę naudoti elektrą ir ten nenaudojamas joks kitoks kuras. Ir kokios galimybės yra kitiems uostams, santykinai paprasta naudoti tik tai elektrą ir, pavyzdžiui, elektrą iš vėjo generatorių, vėjo generuojama elektra, energija ir ar būtų nesunku daryti ir tai kitose uostuose. Na, manau, kad užteks klausimų, taigi dabar suteikiu žodį jums, prašome. He noticed everything, so we let him some time. Okay. Na gerai. Džiaugiuosi, kad Simpson, e, Simpson bendrovė veikia ir aš tikiuosi, kad aš tinkamai sugebėsiu atsakyti į jūsų klausimus. Vim klausė apie tvarumą mūsų darbėjim, o tai yra POO, mes bendradarbiaujame su Tarptautinė jūro organizacija, atsižvelginti tai, kad tai yra tarptautinė organizacija ir e, ne ES organizacija. Mes e, stebime, ką jie daro, ypač e, kalbant apie aplinkos saugos standartus. Ir šią prasme mes tarsi sakome valstybėms narėms, e, pavyzdžiui, e, viduržėmė jūros regiono valstybės, kai kas jau tai minėjo, na, žiūrėkit, jūs dar nesate atskiras rytis, taigi darykite, dirbkite, darykite pažangą ir e, tai tikrai nebus didžiulis šokas, kaip pavyzdžiui, Baltijos arba jūros, Šiaurės jūroje, kai seka buvo pradėjo egzistuoti. Taip, e, transporto rūšis. E, jūrų greitkeliai savaime yra susijęs su jūra. Bet, kaip sakiau, kitiems koordinatoriams, na, žinote, vaikinai, tai negalėčiau pateikti kažko, kas geria, būtų geriausia pasaulyje. Ir jeigu vienas kažka, vien, atsiranda problema, viskas sustoja. Taigi mes kartu dirbame ir stengiamės išvengti tų kamščių, tų, tų, tų problematiškų dalykų, kad jų ir pirmoji, ir paskutinė mylė yra esminė, ir kalbant apie logistiką, ir apie fizinį judėjimą. Greit keliuose E, mes e, žiūrime, kas yra reikalaujama. Praėjusią savaitę mes buvome Portugalijoje ir e, žiūrėjome, kokia yra mm, jūrų navigacija ir upių navigacija. Ir mes tikrai dirbame kartu ir stengiamės išsiaiškinti viską. Tai yra stumėm vežimą tą pačią kryptimį. Jūs sakėte, kad saugumas ir apsauga ir taip pat trūksta darbuotojų. Na, aš žinau apie tas problemas, kad, pavyzdžiui, kruiziniai laivai, tai e, atitinkam klasių gruziniai laivai yra ne ES laivai ir mes taikome saugumo reikalavimus e, keleiviams, kad pavyzdžiui, jeigu yra kažkokių nelaimės atvejai, kaip turėtų būti e, tvarkomasi, na, kažkas e, apie tai dar klausė ir aš papildysiu savo sakymą. Taip, infrastruktūra ir e, investicijos, tai ne mano klausimas, aš nespendžiu tų klausimų, tai tikrai ne mano, ne mano sritis. Ką galim padaryti? Mes galim sutarti dėl projektų, kurie atitinka mūsų prioritetus, kurias nustatė aplinka, logistika, mokymai ir taip toliau. Tačiau tiesiai sakau, kranų e, statyba tai nėra susijęs su jūrų greitkeliais. Yra įvairūs klausimai dėl kompetencijos politikos ir aš tikiuosi jūs suprasit. Ismael, na, jūrų greitkeliai yra sunkus klausimas. Yra sunkiai istorija. Ir nesuprant, tai nėra pritarta kaip uh, E, kaip kažkoks koridorius. Ir kartais e, komisija nepritarė tam, bet mes stengiamės, kad, būti, kad tai būtų e, vienodas partneris kaip su kitais koridoriais. Yra 11 koridorių. Yra ir labai svarbu, kad mes išsiųstume žinę, kad jūrų greitkeliai yra lygiai taip pat svarbus, kaip pavyzdžiui ir e, Brenas e, Sasiuris. Bet toks yra mūsų tikslas, kad žmonės pripažintų, kad jūrų greitkeliai yra kaip, e, kaip ir jūrų koridoriai. Paprasčiausiai. Na, nebuvo lengva, reikėjo tikrai padirbėti, pasistengti, tačiau mm, koordinatoriai mm, supranta mūsų darbą. Na, aišku, dar darbų liko. LNK e, prieinamumas uostose. Jūs minėjote du uostus ir e, Hamburgas. Mes ir Dar vienas uostas bus atspindėtas ir jūs pranešime rasite skaičius, bet LNG tai yra suskistintos kapinės dujos, jų panaudojimas auga. Ir jūs kalbėjote apie žemės naftos kainas, bet nepaisant to tikrai yra noras rinktis suskistintas dujas, metanolą taip pat. Ir žinau, kad e, kolega ir yra mm, kolegos iš Kylio, iš Gotenbergo, jie įsipareigojo pakeisti kūrą nuo e, ir naudoti metanolą. Jie yeah, įsipareigojo Europos laivų stiklose ir aš turiu pasakyti, kad mes neduodam pinigų, kad e, laivai buvo pertvarkyti Europai, ne Europoje, kažkur ten kitose šalyse. Ir judėjimas vyksta. Mes turim užtikrinti, kad jis nesustotų. Toliau e, maršrutai ir, ir pabėgėlių problema. Na, dar nėra. Apie šią problemą dar nekalbėjom. Aišku, mes stebime, tačiau pabėgėlių problema yra, jie gabenimi, gabenami pripučiamom valtim ir kitom priemonėm, bet tai yra ne mūsų reikalas, bet taip, tai yra problema. Ir aš sąžininkai nežinau, kad Europa, nemanau, kad Europa ją valdo. Bet tai nėra Europos greitkelių problema yra bandymų patekti į konteinerius, į keltus, bet yra saugumo tarnybos, Jie turi įrangą ir gali juos tiesiog iš, išvaryti. Robertai, e, sudėtintos problemos ir Junkerio planas. Na, čia reikia labai atsargiai kalbėti. Aš e, komisijoje dirbu. Na, renkuosi žodžius. Junkerio fondas buvo gera idėja, bet tai buvo mūsų pinigai. Jį paėmė mūsų pinigus. Ir bet kurie pinigai, kurie grįžta, tai kuriuos gaunu pirmiausia ir panaudosim. Toliau jūrų greitkelių geografija. Įdomu, kadangi yra du pagrindiniai projektai, pradinės projektų sritis – Viduržymė jūra ir Baltijos jūra. Aišku, be jokios abejonės – Baltija yra e, pirmesnė, kalbant apie suskistintas dujas, apie alternatyvų kūrą. Ir nėra tokių nelankščių struktūrų kaip, kaip viduržėme jūroje, bet e, viduržėme jūra nori jūs pasivyti. O koks bus sunkumas, tai kad kai viduržėme jūroje yeah E, nevyksta. Na, aš turiu pasakyti, ne, išradinėkim dviračio. Jeigu jau yra padaryta e, kažkas Baltijos jūroje ir padaryta sėkmingai, tai mes tengiamės koordinuoti e, abu, dirbti kartu, remianti, turint tinkamą pagrindą ir aš tikiuosi, kad mūsų pastangos nebus bevaisės. Yra įvairios schemos, įvairius projektai. E, Baltijoje, ten dalyvauja Baltijos pakrančių šalis ir Baltijos šalis, Skandinavijos šalis. Įdomu buvo tai, ką aš sužinojau, kai mes rengėme pranešimą, kad Baltija e, geografinė prasme nebuvo tinkamai ištyrinėta ir buvo e, tiesiog trūkstami gabalai, dar iš sovietinių laikotarpio nebuvo tyrimai atlikti ir reikia nebuvo visa Baltija ištirta, nes Baltijos jūra yra sekli jūra ir mes žinom, kas kur slepiasi. Ir koordinatorių įtaka, na, čia geras klausimas. Mes apie tai kalbėjom šį rytą. Aš manau, būtų teisinga pasakyti, kad koordinatoriai turi įtakos tam, kas vyksta. Aš numatau parametrus, kaip žmonės dirbs ir tada kiekvienas atskiras uostas ar laivų statykla ar bet kas, jie pateikia projektus ir taip toliau. Tačiau galiausiai pagrindinį galutinį sprendimą e, neprimu nebūtinai aš, na, kartais aš būnu šiek tiek ir, ir atstumtas ir mes galim dirbti iki nukritimo, kažkas kitas mm, ten priims paskutinį sprendimą. Na, aš to dar neaptariau su visais koordinatoriais, ar visi turi patiria tokią pačią problemą, nežinau. Toliau, e, viduržėmė jūra bus įtraukta toliau suskistintos gamtinės dujos. Na, aš čia nustebau, nes aš manau, kad naftos kainos krito iki 48 tonų dolerių už barelį ir tuomet e, reikės e, rinktis e, LNG, bet vis dėlto du didžiausi veikėjai kurie yra įsipareigoję. Renaldė Anstana, Baltijos jūroje ir aš tikiuosi, kad e, darbas tęsis. Na, toliau e, nuotekos. Ir geriausia jo atskratyti uostuose. Tačiau uostai turi, tai yra, uostai turi infrastruktūrą, kad galėtų priimti nuotekų vandenį. Ir mes padėsim toms priemonėms, toms schemoms, kurios padės laivams atsikratyti to nuotekų vandens. Toliau mokymai dėl mokymų. Na, man kelia kėlė susirūpinimą, kad kai nuvykau į kai kurios uostus, jie mėgino sudaryti savo įgulas, savo, na, įgulų komandą, tai yra įgulų pramonė, tai yra suprantama. Bet, pavyzdžiui, vėlgi yra e, kruiziniai laivai, kuriuose dirba 5-6 tūkstančiai žmonių ir jeigu, pavyzdžiui, yra trys tokie laivai jūsų uoste, tai pavyzdžiui, Maltos atveju, kur gyventojų, kur, kur ten gyventojų daugiau negu valėtoje. Ir klausiau, kas bus, jeigu kažkas negerai pasidarys. Na, Malta, tiesą pasakius, atsakė jis sąžiningai, jie neži, nežinom, neturim planų. Ir jie nusprendė, kad būtų gerai atlikti pratybas mokymus, e, pavyzdžiui, kaip turėtų vykti evakuacija ir panašiai. Ir mes atlikom panašias pratybas Ispanijoje, ten dalyvavo Prancūzijos ir Ispanijos e, avarinės tarnybos ir pratybos vyko gerai, tikrai gerai. Taigi mes žinome, koks yra potencialas, kas bus, jeigu kažkas kažkokia nelaimė atsitinka su įgula arba, arba kruziniais laivais kažkas, bet tikiuosi, kad to nebus, bet vis dėlto yra planas. Ir tai ne vien tik tai kalba apie laivą, kuris e, apsivertė prie Italijos, kaip, kaip Kosta Concordija, gali, pavyzdžiui, e, kažkokios lygos proveržis e, ir panašiai. Ir, ir ar, pavyzdžiui, uoste bus galima išgabenti žmonės į ligoninį ir taip toliau. Na, migraciją jau paminėjau. Šiaurės dimensija. Sutinku su jumis. Šiaurės jūros keliai ir šiaurės keliai nepa, neparodyti žemėlapyje, bet bus. Ir yra jūrų keliai ar jie neveda į Liverpulį, bet e, mes ruošiame žemėlapius ir manau, kad e, jūrų Šiaurės jūrų kelias spindės žemėlapiuose. Na, čia, aišku, reikia dirbti kartu su Rusija. Ar Rusija yra gerėtis ar blogėtis vienu ar kitu metu, tai čia kitas klausimas. Bet mes žinome to Šiaurės jūrų kelius. Gerai, kad paminėjote juos. Džiaugiuosi, kad paminėjote Šiaurės dimensiją. Tai reiškia, kad galiu pasakyti, kad e, laužėmi ledai ir niekas Europoje to nesupranta, išskyrus ir Kipro miestas nesuprato, apie ką kalba, kaip minėjau, Suomijos ledlaužis, bet tai yra esminė, esminis būdas, kad jūrų keliai ištiktų, na, pravažiuojami e, e, žiemą Šiaurės Baltijos jūroje. Ir yra naujas, e, ne šventės, o vis dėlto Suomijos ledlaužis. Ir mes e, jame apsilankėme. Keit, kas vyksta su oro e, transportu? Mes išleidžiam daug pinigų trumpais atstumais. Ir šitie trumpi jūrų keliai ir taip pat roro e, keltai, kad jie naudotų alternatyvų kūrą. Bet vėlgi, kai kalbam apie saugumą, apie, apie mokymus, mes nekalbam apie kruizinius laivus, ne apie karalienę Viktoriją ir karalienę mm, Elizabet ir kitus roro e, e, maršrutus laivus, nes šitie laivai juose yra, juose dirba Europos piliečiai, bet manau, kad reikia juos geriau apmokyti ir reikėtų ypač apmokyti e, įgulas, kaip energija naudojama, kad jie žinotų labai gerai, ką jie, ką jie turi, kas yra, na, po jų kojom. Jeigu, pavyzdžiui, jeigu jie plankioja dieną iš dienos e, Baltijoje arba e, Padekalė. Uh, e, Claudia, Portugal, LNG in my view. Skistų dujų terminalai. Na, man atrodo, kad tai yra rimtas dalykas, kuris mus gali duoti ateityje naudos. Aišku, aš nemanau, kad tik skistintų dujų terminalai ir nieko daugiau. Ne, bet e, mūsų dienomis suskystintų dujų terminalai gali būti labai naudingi. Na, kalbėjau apie kruizinius laivus, kalbėjau apie tok, atokius, nutolusius regionus ir pakartosiu, Šie dalykai tikrai labai svarbus. Dabartiniu metu jūrų greitkeliai paprastai e, jungia laivybos maršrutus su jūrų uostais, bet labai svarbu sujungti tarpusavėje tam e, pagal schemą tuos e, jūrų uostus. Kolega Kirgos. Jūs e, kalbėjote apie naujas laivų statiklas, naujas technologijas. ir geografinių rajonų artinimas, suartinimas. Nu, žinot, vos na kalėdinių duomenų sąrašas. Mes e, tikrai žinome ir e, daug ko norime, bet svarbiausias dalykas yra, kad būtų atokus rajonai sujungti su centru, kitaip sakant, periferija, centras. Jungtis turi būti sustiguotos. Europos parlamentas visada vertino jūrų transporto sritį ir teikė jai pakankamos svarbos bet um, reikia nepamiršti, kiek bus skiriama lėšų. Boguslavas, laivyba trumpiais nuotoliais ir sanglauda. Na, šiuo atveju noriu tikrai labai jūsų paprašyti. Kai kalbame apie sanglaudą ir galimybę ją pasinaudoti nei viena valstybė narė, įskyrus Graikiją, nepasinaudojo sanglaudos fondais, kad galėtų plėtoti jūrų greitkelius. Visiems rūpėjo geležinkelis. Aš ne prieš geležinkelius, bet ne vienos valstybės narės nedomino jūrų greitkelių finansavimas. Pabandykite įtikinti savo vyriausybės, kad tą reikia daryti nes aš, aišku, suprantu, kad iš sanglaudos fondo visų lėšų ten negalima nukreipti, bet dalį lėšų tikrai galima. Dabar dėl štetino. Turiu pasakyti, kad Lenkijos vyriausybė nesikreipė dėl štetino uosto plėtros ir a, tiesiog perduokite tos žodžius kolegai, kuris tuo domisi. Dar ką galiu pasakyti, mes nesubsidijuojame pačių laivybos kelių. Ir 2010 metai, kuriuos jūs minėjote, matyt, greičiausiai buvo susiję su Marko Polo programa. Taigi, jeigu turite nusiskundimų, tai ten juos siūskite, nes tada jūrų greitkelių o, dar nebuvo. Kita vertus, e, viskasgi priklauso ir nuo konkurencijosgi negalima kišti pinigų į tokį maršrutą, kuris nuostolingas. Aš suprantu, kad jūrų greitkelių projektas startuoja sunkiai, lietokai. Aš tikrai norėčiau, kad būtų kitaip, bet aš manau, kad pagyvensim, pamatysim, koks bus rezultatas, dabar per anksti kalbėti. Ir aš esu tvirtai įsitikinęs, kad mes sugebėsime pasiekti gero rezultato nes dabar jau keturis kartus daugiau pateikta projektų, negu kad bus įmanoma jų, juos jų finansuoti. Lūsė. Dėl kūro. Na, iš tiesų aš, kai įžanginėje kalboje sakiau, kad reikia galvoti apie uh, tai, kaip sumažinti taršą. Ines, dabar dėl jūsų pastabos. Padidinti jūrų eismą. Na, pala, gyvensim, pamatysim, aš jau sakiau. Bet noriu dar kartą pakartoti, kad 40 procentų Europos Sąjungos eksporto yra pervežama jūrų keliais, laivais bet mes apie tai nieko nežinome, nes matote, konteineriai tai balso teisės neturi. Mums atrodo, kad jie labai svarbus, bet jiegi net bėgs prie balsadėžio. Dar vienas dalykas. Trečiosios šalis. Taip, yra projektų su trečiosiomis šalimis Mes ieškome naujų laivybos kelių, kad kaip sujungti su Izraeliu, Palestinu, Maroku. Ir kai kalbame apie Atlanto vandenyną, tai mes tikimės daugiau maršrutų susijungiančių mūsų su Šiaurės Amerika. Vidaus vandens keliai. Na gerai, žinau, kad Kalas, e, komisaras Kalas labai nusivylė Dunojo strategijos įgyvendinti, bet ką darysim. Na, dizelinas ar ne. Norėčiau kažkaip tai, kad būtų atsisakyta mazuto ir panašių degalų. Kaip išvengti vėjuotų jūrų uostų. Nieko gero, jeigu yra jūrų uostas, kurio negalima naudotis. Kokia nauda yra statyti labai atokiai šiaurėje jūrų uostą, jeigu jo negalima naudotis bent jau 11 mėnesių per metus. Toliau laivuose susidarusios darbinės ir būtinio vandens atlikos. Na, aš apie tai kalbėjau. Žinote, Baltijos jūroje geriausia būtų, jeigu plaukėtų apskritai elektra varomi keltai. Mes um, dirbame, kad tai būtų įmanoma. Na ir kruizai, aš irgi sakiau, kad reikia e, kalbėti su apskritai kruizų pramonė. <clears throat> Gal ir neatsakiau kažkokį klausimą, bet tikiuosi, kad atsakiau visiems. Pirmininkas. Na, Brainai, ačiū Jums labai. Tikrai, aš manau, kad Jūs e, šiandien išgirdote labai daug komplimentų. Vargu, ar kada jų tie girdėjote per tokią vos per valandą. Taigi labai malonu, kad atvykote į mūsų posėdį. Ačiū Jums ir tikėkime, kad jau kitą savaitę mes vėl pasimatysime. Brianas. Na taip, pasimatysime kitą savaitę ir savo ruoštų noriu padėkoti už šiltą prieimimą ir palinkėti jums sėkmingos klotės. O per tuos 12 mėnesių mano darbo tikrai jūs informuosiu, kaip mes dirbame, ką mes darome, ko mes pasiekėme, o jūs man padėsite plėtoti tą politikos rytį, už kurią atsakingas. So, wir bleiben im Grunde bei dem Thema zur Freisetzung des Potenzials der Schiff. Na kągi, nelabai nutolsime nuo tų dalykų, kuriuos svarstėme su Brainu, nes e, dabar kalbėsime tema, kuri labai aktuali pakrantės rajonams ir vidaus vandenų keliams. Tai yra keltų galimybių panaudojimas ir jų indėlis, kuriant daugiarūšio keleivinio transporto sistemą. pranešėjas. Ponas Tayloras, žodis jums. Pirmininkas pertraukia, mes turime e, dirbti toliau, o tie, kas išeina iš mūsų salės, prašome tai padaryti tyliai ir iš anksto jums už tai dėkoju. Pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad visi tyliai išeis iš salės, o dabar noriu padėkoti už šią galimybę panalizuotų šią temą, nes iki šiol Europos parlamentas šio klausimo neanalizavo. Kaip keltai gali prisidėti, kuriant daugia rūšio keleivinio transporto sistemą. Ir man buvo labai malonu a, analizuoti šį svarbų klausimą, juolab, kad juo suinteresuota labai įvairūs subjektai. Šioje srityje nemažai iššūkių, nemažai ir galimybių. Ir taip pat turiu pasakyti, kad mes darniai dirbam su šešėliniais pranešėjais. Taigi, keltai, baržos, kruizai tikrai gali, kruiziniai laivai gali suvaidinti savo vaidmenį, kuriant tvarę transporto sistemą Europos Sąjungą. Aš analizavau saugumo, tarpvalstybinio bendradarbiavimo, aplinkos standartų ir konkurencingumo aspektus, taip pat tokius dalykus kaip kokybė, keleivių teisės ir nevaržomas judėjimas. Daugelis žmonių Europoje keliauja sausumos keliais. Susidaro spūstis, uh, daug laiko prarandama, vėluojama. Ir aš manau, atėjo laikas daug geriau išnaudoti vandens kelius keleivių pervežimo tikslu. Tai galiausiai padėtų pagerinti aplinkos oro kokybę ir patobulinti teikiamų paslaugų spektrą. Bet tai taip pat padėtų sumažinti spūstis keliuose ir uh, CO2 teršalų kiekį. Uh, Aišku, viskas dar priklauso ir nuo geografinių sąlygų, bet yra tokių geografinių sąlygų, kurias puikiai galime išnaudoti. Sakyksime, yra pervežimai salos, žiotis, E, vandens telkinių. Dar reikia e, pasiekti, kad e, kruizų laivyba būtų irgi tvaresnė ir būtų geriau išnaudojama. Mes tokiu būdu galėsime apsaugoti ne tik tai aplinką Europai, bet taip pat ir keleivių sveikatą. Taigi, vidaus vandens keliai yra nemažiau svarbus, nes ne tik pakrančių uh, keliai aktualūs mums. Jeigu pasižiūrėsime, kokie yra statistiniai duomenės apie vidaus vandenų kelius, tai pamatysime, kad labai būtų aktualus tarp valstybinis keltų ir kruizinių laivų panaudojimas. Aišku, atsižvelgiant į, į a, realią paklausą. A, Jeigu yra kur nors perteklinių pajėgumų, tai juos reikia išnaudoti turizmo tikslais. Ir galima užtikrinti ir e, šaudiklinių principų plaukiančių keltų didesnį našumą. Tai padėtų ypač. E, e, tai padėtų sutaupyti lėšų viešojo transporto sistemai, ypač tiems miestams, kurie įsidėsta tarp salų. Taigi, tarpusavio jungti su kitomis e, transporto rušimis, integruotos transporto informacinės sistemos yra dar du svarbus dalykai, kurių nedėra pamiršti. Kaip ir nedėra pamiršti keleivių teisų, ypač tų, kurie e, ribotai gali judėti keleivių laivai labai e, svarbus dalykas užtikrinantis na, mūsų judumą, nes per mūsų uostus apie 400 milijonų keleivių pervažiuoja kas met. Dažnai tai yra judėjimas toje pačioje valstybėje, šalyje, nebūtinai tarp atskirų valstybių. Prieš 15 metų buvo priimti įvairūs teisės aktai, Nuo to laiko daug kas pasikeitė. Bet per tą laiką daug kas pasikeitė. Pasikeitė ir transporto priemonas, pasikeitė ir paieškos bei belgimo operacijų galimybės. Būtų gerai, kad visos transporto priemonės laikytųsi vienodų saugos, eismo saugos standartų. Todėl mums reikia pašalinti nereikalingus pasenusius reikalavimus, reikia atsisakyti taisyklių dubliavimus. Ir galiausiai, kas nemažiau svarbu, būtina investuoti į mokslinius tyrimus ir naujas technologijas. Mes sakysime pakrančių. O, natūralių išteklių panaudojimas elektros energijai gaminti. Tokiu būdu, jeigu mes išnaudosime visas galimybės, transporto sistema bus mažiau tarši. Interreg, FC, CF, EF ir kiti fondai gali būti gerai išnaudoti. Todėl kolegos tiek aš pakol kas galiu pasakyti apie pranešimą, jis aišku dar nebaigtas ir per artimiausius porą mėnesių tikiuosi dirbti kartu su jumis. Ačiū dabar Salvatoro Poliese. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai didžiai skaičiau šią, šį pranešimą ir turiu pagirti poną Taylorą, nes uh, Tikrai jis savo pranešimu labai skatina naudoti keltus, ypač tais at, nes ten, kur geografiškai tai įmanoma, keltai gali duoti nepaprastai daug naudos. Tik aišku, reikia e, tobulinti jungtis su sausumos keliais. Tai, kad yra skelbiami įvairūs e, projektai, kurie finansuojami iš sanglaudos. E, fondo oro transporto srityje yra gerai, bet reikia perimti tą praktiką ir uh, vandens kelių transporto atveju. Be to, vandens transportas tikrai galėtų sumažinti žalingą poveikį aplinkai, tik tai būtina užtikrinti to transporto saugumą. Keletą klausimų, jei leisite, noriu pateikti dėl siūlymo sukurti Europos vidaus vandenų kelių agentūrą. Aš abejoju, ar reikia kažkokios naujos struktūros, gal tiesiog reikia išnaudoti tai, ką jau turime. Kita vertus, visiškai e, pritariu autorio, pranešimo autoriaus daugeliui minčių. Toliau ponas Kirkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Na ir aš noriu padėkoti pranešėjai, ponui Taylorui, kad jis taip išsamei pristatė uh, visą reikalą. Ir tikrai labai svarbu plėtoti vandens transportą dėl jau jo paminėtų priežasčių. Bet reikia atskirti du dalykus. Keltai yra keltai, kruiziniai laivai yra kruiziniai laivai. Nors um, komisija kalba apie keltus, bet pranešime kalbama ir apie kruizinius laivus. O čia yra dvi skirtingos rytis ir jų indėlis taip pat gali būti labai skirtingas. Keltaigi yra a, kasdienė būtinybė, o kruiziniai laivai tai yra labiau pramogų sektorius ir laisvalaikio sektorius. Yra tokių atokių labai rajonų kaip Madeiro sala, Zorų salos ir taip toliau, Kanarų salos. Tai šiuo atveju, kai mes kalbame apie jungtis su tokiomis salomis, mes kalbame apie jų išlikimą. Ir jungtis būtinos. Europos Sąjunga turi taip pat atsižvelgti į įvairiuose sritise kylančius iššūkius. Iššūkiai Baltijos jūros regione yra vienokio pobūdžio nei, nei Viduržėmio jūros regione. Viduržėmio jūros regiono laivyną tiesiog reikia rimtai atnaujinti. Ir turi būti išplėtotos jungtis su žemynu. Turime atsižvelgti į geležinkelio transporto jungtis su vidaus vandenų keliais, jeigu mes norime tinkamai kurti daugiarūšį keleivinio, daugiarūšio keleivinio transporto sistemą. Dar vienas dalykas – būtina atsižvelgti į keleivių saugą, saugumą ir jokių būdų neblokuoti ne, ne kurti kliučių sklandžiam žmonių judėjimui. Nes nepamirškite, kad dažnai a, transportas reiškia ilgą laiką, per kurį gabenami keleiviai ir kroviniai. Taigi grįšiu prie savo ankstesnio ankstesnės minties. Keleivių sauga tai labai aktualu, bet kad visų tikslų pasiektume, reikia pakeisti ir teisės aktus, ir paslaugų pobūdį. Labai ačiū. Gerai, kad mes nagrinėjame šį dalyką. Ir puiku, kad mes turime ekologiškos žaliosios orientacijos pranešėją. Ypač tada, kai jis pasako, kad e, laivai e, yra ekologiška transporto rušis, kai kurie e, šioje salėje dalyvaujantys asmenys galbūt to ginčytųsi, tačiau aš visokiojopai palaikau tokią idėją. Aš manau, kad tikrai puiku būtų, kad išnaudotume vandenų transportą, ar tai būtų keleivių, ar tai būtų krovinis transportas, nekalbant apie tai, kad tai puikus ir laisvalaikis, nes tai padėtų šiek tiek atlaisvinti kelius. Bet to. Uh mano kolega Šesada e, e, kėlė nemažai klausimų, kuriuos aš ketinau paliesti, tai yra būtent salų aprūpinimo, keltų linijos, e, keltų linijų ir kiti klausimai. Iš tikrųjų, šitame kontekste reikia suprasti, kad absoliučiai visko mes finansuoti be abejo negalime, reikia vertinti viską realiai ir proporcingai paskirstyti finansus, ir turime pragmatiškai žvelgti biudžeto asignavimus, nekalbant apie augimą. Na, iš tikrųjų, kruiziniai laivai yra geras dalykas. Ir apskritai, laivų transportas yra puikia priemonė keleiviams, kurių judėjimo galimybės yra pribotos. E, tai gali būti ir laisvalaikio forma, ir tiesiog šiaip transportas kelionių priemonė. Be abejo, galima kelti klausimą e, apie tai, reikia apmokyti įgulas, kelti jų kvalifikaciją, e, stiprinti sanitarinius ir kitus reikalavimus. Na ir šiaip jau, be abejo, mums reikia taip pat kalbėti ir apie vadinamąjį žydrą arba mėlynąjį augimą, kad vanduo būtų švarus. Ir žinoma, jeigu padaugės e, laivų, pagausės šalių laivynai, tai reikia dar labiau surūpinti e, tuo išmetamuoju vandeniu, ar tai būtų techninis, ar tai būtų tiesiog e, kanalizacijos e, surinktas vanduo. Iš tikrųjų, tokio vandens surinkimas ir perdimas turi būti organizuotas kiekviename uoste ir laikantis e, pakankamai aukštų saugos reikalavimų. Buvo taip pat užsiminta apie agentūras. Na ir mane tikrai domina ta idėja iš pirmo žvilgsnio. Tačiau šiaip jau mes turime nemažai agentūrų ir galbūt nelabai verta būtų didinti tos skaičiaus, nebent iš tikrųjų tai yra absoliučiai būtina. Be abejo, tai yra su ir su išlaidomis, mes nenorime reikalauti kažkokio tai išlaidų, kai patys neturime tų pinigų. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė Teras. Na, pranešimo projektas mūsų frakcijos nariams atrodo teigiamas, teigiamas. Na, aš, aišku, turiu keletą nuogastavimų, bet tai yra susijęs su tuo um, faktu, kad, kel, kad e, sausumos transportas atitinkamas, bet keltai e, turėtų būti naudojami ir, sustyb, ir aktyviau naudojami. Ir e, Skaitydama šį nuomonės projektą, aš, man atrodo, kad komisija jau pradėjo renkti planą, kaip finansuoti išvarių fondų keltų e, galimybės ir vidaus vandenų kelius. Ir pasiūlyme e, siūloma, kad būtų, kaip manoma, intensyvesnis e, keliaivių transportas vidaus vandenų keliuose. Na, Kaip ten bebūtų, e, tai yra naujas planas ir aišku, e, reikia parengti rekomendacijas ir stebėjimo tvarką. Ir mm, e, kai kuriuose valstybės narėse ir uh, Pavyzdžiui, Prancūzijoje labai svarbu yra užtikrinti keltų keliaivių teisų apsaugą. Na, taip pat reikia labai atsargiai žiūrėti ir į taršą, ir į papildomą finansavimą, kuris turėtų sustiprinti sektoriaus patrauklumą ir taip pat naudoti neiškastinį e, kūrą, nors tai nėra panacėja visoms taršos e, problemams. Na, aišku, tas projektas nėra e, stebuklinga lasdelė ir e, aišku, valstybės narės turėtų rinktis e, keltų, tarp, tarptautinį keltų transporto sistemą, na, jūs kaip esate Britas, kaip ir Harijus Poteris, bet aš nežinau, ar jūs esate toks pat burtininkas. Karamicos. Dėkuoju dabar ponas Kadapicas komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui ir kitiems, kurie pasisakė. Mes sveikiname šį pranešimą. Be abejo, tai yra pirmasis bandymas ir nuo dabar iki galutinio pranešimo mes taip pat iš savo pusės pamėginsime prisidėti, pagerinti šį dokumentą, suteiksime duomenų ir papildomas informacijos. Na ir dabar keltas pastabų, jeigu jūs leisite man dėl šio pranešimo. Su pirma, tai mes sveikiname tą dalį, kur kalbama apie kombinuotą laivų panaudojimą, tai yra keleivių ir prekių pervežimui. Na, su pirma, be abejo, reikia atskirti kruizinių laivų pramonę arba sektorių, kur pervežami tik tai keleiviai. Ir toliau yra visa kita laivyba, sakyčiau, Čia apie 95 procentais jis tik tai naudojamas tas kombinuotas vežimas ir pervežami ir keleiviai ir, ta, ir, ir, ir e, prekes arba kroviniai. Tai yra beveik niekur nėra taip, kad būtų tik tai e, vien keleiviniai laivai. Na, e, kalbant apie keleivių saugumą, komisija, sanės, neatrodo, atrodo, pirmadienį ir antradienį priėmė keletą naujų dokumentų, kurie dera su jūsų pranešimu pirmiausiai. Tai keleivių registracijos procedūros. E, pažiūrėsim, ką galim padaryti. Jūs turbūt prisimenate dar e, praeitais metais e, kada tarp Italijos ir Graikijos kelias savaitės vyko stumdymasis, bandant įsiaiškinti, kiek viename laive plaukia keleivių, nes aiškiai, kad ne visi jie buvo suregistruoti. Taigi čia reikia gerinti patį. Toliau saugumo taisyklių sugriežtinimas e, vidaus linijų keleiviams. Tai irgi labai svarbu, bus remiamas esamų reglamentų, tačiau e, tiesiog e, papildomi reikalavimai bus traukti naują refit metodą. Ir vėlgi, kalbant apie paslaugas, irgi e, kalbam apie naujo tipo paslaugų rinkinį ir manau, kad šie trys pasiūlymai iš tikrųjų taip pat duos peno ir jums pamastyti arba padirbėti. Na, o kalbant apie kitus pranešimo aspektus, visų pirma, apie aplinkosauginę jo pusę, iš tikrųjų, yra daug klausimų, kuriuos mes šiuo metu sprendžiame, ypatingai galvodami, kaip sumažinti CO2 išlakas. Ir iš tikrųjų Europos e, galiojantis teisės aktai bus pakeisti globaliais sprendimais, kurie dabar aptarnėjami ir įmo kontekste. Ir čia vėlgi aš tikiuosi, kad e, tarptautinis sutarimas bus kaip galima artimesnis um, Europos tekstui. Ir dėl to priderinti tuos tekstus vieną prie kitą bus labai nesunku, mes tą tikimės bent jau. Na, o žengiant e, toliau arba kalba ne vien tik tai apie aplinkosauginius aspektus. Galiu pasakyti, kad mes turime bendrąją politiką, jūs turbūt prisimenate jūrų transporto strategiją ir tada e, tos penkios rytis, kurios buvo išskirtos, e, tebe lieka galioti, tai yra jūrų laivybos sauga, toliau e, efektyvesnio vandens transporto skatinimas, toliau labai svarbu gerinti, dėl to būtų svarbu gerinti tinkamus pranešimo aspektus. Toliau dekarbonizavimo klausimas. Vėlgi manau, kad čia mes galėsime pasiūlyti tam tikros medžiagos, kuri leis šiek tiek dar pagerinti pranešimą. Toliau kita dalis, kuri galbūt kiek mažiau aktuali, tai yra kaip mūsų laivybą padaryti konkurencingesnę tarptautinėme kontekste, kaip mes galime, pavyzdžiui, daryti įtaką sprendimams, kurie priėmė tarptautiniu mastu ir Penktasis, vėlgi labai svarbus aspektas, ką mes norėtumėm galbūt matyti labiau atspindėtą pranešime, tai būtų e, jūrų, e, jūroje dirbančių, taip sakant, žmonių, įgulų ir panašiai, e, kvalifikacijos kėlimas ir taip toliau, nes tai leistų taip pat spręsti ir nedarbo problemą. Kadangi dabar mes matome nemažai daug e, jaunų žmonių, kurie ieško darbo, kurie norėtų dirbti, tačiau kartais juos atbaido galimi sunkumai ir panašiai. E, iš tikrųjų, e, noriu pasakyti, kad dabar įvertinus globalių mastų, Europa užima nemažą rinkos dalį ir ateityje taip pat. E, e, šitos įties stiprinimas galėtų atnešti didžiulės naudos užimtumo sektoriu, kadangi tie žmonės įgyja patirties, vėliau e, praėjo reikiamus apmokymus, jie tęsia savo karjerą kaip kapitonai ir panašiai, ir tai yra be galo e, svarbu, sprendžiant e, bedarbysės problemą Europoje. Taigi aš manau, kad pranešimas atveria galimybę, aš manau, kad ateitie komisaras taip pat susitiks su jumis ir E, pakalbės apie tai, kad kiti metai galbūt bus paskelbti e, jūrų laivybos metais. Ir e, būtų gerai, kad pranešime tam tikrų elementų susijusių su tuo iš tikrųjų atsirastų daugiau, kadangi kalbam apie kruizinius laivus, apie keleivių pervežimą. Tačiau diferencijavimas tarp tarptautinių maršrutų ir trumpa, trumpųjų maršrutų Galbūt yra tam tikrų niuansų, kurie skiriasi, bet vis dėlto jie yra labai glaudžiai susiję ir žmonės dažnai juda, taip pat ir darbuotojai juda iš vienų laivybos linijų kitas. Taigi, be abejo, tęsiant pokalbį galima būtų kalbėti apie TNT, CEF ir kitas galimybės, kurios leistų stiprinti šias iniciatyvas, suteiktų finansavimą. Aš manau, kad taip pat galima būtų pakalbėti ir apie jūrų arba apskritai laivų, laivais plaukiančių keleivių teisės į užtikrinimą. Ir mes iš savo pusės pasitengsim iš tikrųjų suteikti daug papildomas informacijos pranešėjai, o jisai jau apsispręs, ką įtraukti į savo pranešimą, ką ne. Mes pakalbėsime, kolegos, kaip būtų galima dar labiau pagerinti šitą ataskaitą. Kągi, Ačiū. Ir dabar steiksime žodį vėl Keith Taylor e, baigiamiesiam komentarams. A, kągi, paskutinis žodis. Na, visiems dėkoju už jūsų šiltus sveikinimus, už tai, kad maloniai priemėte šitą pranešimą, ypatingai, kad šelniai pranešiai taip gerai nusiteikė. Aš tikrai atsižvelgsiu jūsų komentarus. Pasižymėjau, kad keletas iš jūsų išsakė tam tikrų nuogastavimų dėl naujo pasiūlymo e, kurti vidaus vandenų laivybos agentūrą. Be abejo, šitą idėją reikėtų aptarti ir pas, galbūt plėtoti. Tačiau na, yra tam tikro patrauklumo, kad e, tai, e, požiūris būtų nuoseklus ir Ir šitą agentūrą galėtų perimti e, atsakomybę iš įvairių dabar veikiančių organizacijų. Galima tą idėją toliau aptarinėti. Kalbant apie pripažinimą, vėlgi pripažinimas yra labai svarbus. Iš tikrųjų, ta papildoma nauda, kurią gali steigti van, vidaus vandenų laivyba, ypatingai mažinant kamščius miestuose. Ir apskritai, tai yra tiesiog na, malonesnis keliavimo būdas, jeigu jau E, kalbėsime apie tą apmokymo elementą, kurį paminėjo ir komisija. Taip, visiškai sutinku. Ir šį rytą mes kalbėjome apie vidaus vandenų navigacijos profesinius reikalavimus, profesinę kvalifikaciją. E, aptarėme tai su mano ekspertais ir kolegomis. Taigi sakyčiau, kad bendroji pranešimo ambicija, bendrasis siekis būtų uh, užtikrinti, kad būtų keliaujama ekologiškiau ir išmaniau. Na ir be abejo, be kitų pasiūlymų aš esu pasirengęs išklausyti ir daug kitų galimų idėjų. Kągi. Ačiū. Birželio 23 vidurdienis yra galutinis terminas teikti pakeitimus. Na ir dabar mes baigiame viešai posėdį, o dabar vyks uždaras posėdis, koordinatorių posėdis. Palauksime keltą minučių, kol visi tie, kurie neturėtų